leisti stoti į eurozoną. Tiesiog norėčiau, kaip švedė, padėkoti Jums už šią poziciją. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams už įdomius klausimus. Dėkuoju kolegai Dambrovski už atsakymus. O dabar suteikiu Jums penkias minutės jūsų baigiamajai kalbai. penkias minutės skirime jums, o po to baigsime mūsų klausimą. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami kolegos, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti jums visiems už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis, atsakant į jūsų pateiktus klausimus, kurie rodo, kad reikia, reikės ir toliai, toliau domėtis šiomis temomis. Aš noriu patikinti, kad aš kaip buvęs parlamentaras ir kaip būsimas komisijos narys puikiai suprantu, kaip svarbu bendradarbiauti su parlamentu. Aš esu įsitikinęs, kad aš pabandžiau atsakyti į visus jūsų klausimus, nors kartais dviejų minučių nepakako. Aš neatsakiau, pavyzdžiui, į klausimą dėl to, kokias klaidas mes padarėme Latvijoje įveikinėdami krizės padarinius. Jeigu pasiskaitytumėte komisijos rekomendacijas Latvijai, tai pamatytumėte, kad ten yra pasiūlyta sustiprinti energetinę nepriklausomybę, taip pat atlikti tam tikrų pakeitimų mokesčių politikoje, taip pat sustiprinti teismų sistemą ir taip pat e, imtis teisės sistemos pokyčių E, nemokumo e, reglamentavimo srityje. Aš tikiuosi, kad naujoji vyriausybė po neseniai įvykusių rinkimų atsižvelgs į tas rekomendacijas, kurios buvo skirtos Latvijai ir rimtai pažvelgs į tuos iššūkius, kurie iškyla Latvijai šiuo metu. Dėl naujosios komisijos veiklos dar kartą norėčiau patvirtinti, kad tai bus nauja struktūra, kol kas dar visos detalės nėra aiškiai aptartos, tačiau su paskirtaisiais komisijos nariais pasitaręs aš tikiuosi bendradarbiauti, sklandžiai dirbti bendroje komandoje. Žinoma, kiekvienas komisaras e, yra sukaupęs skirtingą politinę e, patirtį, tačiau mes turime parodyti, kad Europa gali dirbti iš vien ir spręsti tuos visus jiems mums rūpimus klausimus. Tai yra nedarbas, tai yra e, senėjimas, ES ekonominio ir socialinio modelio tvarumo išsaugojimas. Dėkoju už šią diskusiją ir tikiuosi puikiai bendradarbiauti su jumis ir ateityje. The... Dėl tolesnių veiksmų pirmininkas ir koordinatoriai 7 val. šį vakarą susirinks vertinimo posėdyje. Mes atsižvelgsime į įvairiausias abejonės, kurios buvo pareikštos vertinimo dokumentuose, o šiandien vakare vertinimo dokumentai bus išsiuntinėti jums apie 10 val. vakare. 7 uh, spalio yra tikimasi parengti galutinę vertinimo dokumentų versiją. Tiesiog norėčiau užimtumo komiteto koordinatorius paprašyti ateiti į priekį ir tiesiog kartu aptarti mūsų tolesnius veiksmus užimtumo komitete. Taigi koordinatoriai iš užimtumo komiteto prašomi ateiti į priekį kolega Dambrovskį, dėkojame Jums, dėkoju visiems abiejų komitetų nariams už įdomius, taiklius klausimus.